Buongiorno. Buongiorno colleghe e colleghi. Labas rytas, kolegos. Noriu Jums pasakyti, kad iš atitinkamų Rumunijos Respublikos institucijų gavau prašymą e, panaikinti pono Adriano Severino parlamentinį imunitetą jį atsiuntė Rumunijos nacionalinė kovos su korupcija institucija. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio antrąją dalį šis prašymas buvo perduotas Teisės reikalų komitetui, kuris yra atsakingas už tokio pobūdžio reikalus. Dar dėl darbo tvarkos taisyklių kažkas nori pasakyti. Presidente, prima di iniziare i... Ačiū, ponė pirmininkė prieš pradėdami balsuoti turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad parlamentas, komisija ir taryba turėtų prisiminti, jog prieš dviejus metus įvyko žemės drebėjimas Lakolan. Šimtas žmonių žuvo, tūkstančiai sužeisti. Ir norėčiau, kad visi parlamento nariai pažiūrėtų į e, pažiūrėtų video medžiagą Akvilos regione e, žemės drebėjimui prisiminti. Ačiū, ponė Alfano. Šyrit per diskusiją, tiesą sakant, mes tą tragišką įvykį prisiminėme. Jūs e, teisėtai e, paminite šį klausimą dabar, kai visi parlamentaras jo. Žodis ponui Sasonį. Kolegys. Pirmininkė, gerbiami kolegos. Vakar vakare įvyko dar viena tragedija viduršime jūros regione. Šiaurės Afrikos šalių migrantai nuskendo plaukdami į Italiją. 130 žmonių dingo, daugiau negu 30 kūnų jau rasta. Ir kalbėdami apie migraciją, nepamirškim, kad kalbam ne tik apie skaičius, bet kalbam apie konkrečius vyrus, moteris ir vaikus. E, valstybių e, administracijos institucijos labai nenoriai dirba šiuo klausimu, bet mūsų pilietinė visuomenė turi pademonstruoti savo užuojautą tokiems žmonėms. Ir aš paprašyčiau, kad parlamentas dabar tylos minutę pagirbtų tuos migrantus žuvusius jūroje. Grazie, onorevole Sassoli. Ačiū, ponė Sasoni. Aš esu tikras, kad mes galime jūsų pasiūlymą pritaikyti. Ir aš prieš paprašydamas parlamento narių atsistoti tylos minutiai, suteiksiu žodį ponui Divariš, kuris tą pačią temą kalbės. Thank you, President. Ponas Tavares. Dear colleagues. Mėlyjei kolegos, gavome informacijos, kad iš Libijos plaukęs laivas su pabėgėliais E, nuskendo viduržėmio jūros, jūroje. 150 žmonių dingo, 30 e, rasta jau kūnų. Beveik prieš metus parlamentas patvirtino sprendimą, kuriame yra numatytas e, skubos mechanizmas, stengiantis įgyven... priimti pabėgėlius, kurie patiria ginkluotus išpolius arba išgyvena pilietinį karą, kaip kad yra Libijoje. Šis sprendimas dabar jau taryboje užsidulėjo daugiau negu metus. Praeitą mėnesį pateikėme klausimą žodžių tarybai, sakydami, kad šis dokumentas yra susijęs su žmonių gyvybėmis, todėl tai labai svarbu. Dabar dėja e, tai jau matome savo akimis. Tiesa. Ačiū. Dabar prašant kolegai Sasonį, mes turėtume tylos minutę pagerbti žmonės žuvusius praeitį naktį. Ačiū. Prego, prego. Ponas Golniš nori pasisakyti. Dėl darbo tvarkos. Oui. Padre Golniš. Oui. Signor Presidente. Prego. Pone pirmininkė, ačiū. Tik 20 sekundžių, ponė pirmininkė. Aš noriu pasisakyti dėl politinio korektiškumo. Sakoma, kad už tas mirtis mes esame atsakingi, todėl kad mes kuriame nepagrystus lūkesčius visoje Europoje ir visame pasaulyje, sakydami, kad mes galime priimti visus tuos žmonės Europoje. Jūs esate išskirtinai atsakingi už tai. Kolegos, e, pereikime prie balsavimo. E, ponios Jedžezevskos pranešimas. Pane Muskardinė nori pasisakyti. Prašyčiau labai trumpai. era un po' che chiedevo di parlare. Volevo solo chiedere quanti minuti di. Aš, po... aš... <laughs> Noriu paklausti, kiek mes dar skelbsime tylos minučių prieš e, iš tiesų pradėdami vykdyti bendrąją ES imigracijos politiką. Pirmininkas, mes nepradėsime dabar diskusijos šiuo klausimu, vakar jie vyko, dabar pradėsime balsuoti. Appello nominale, la votazione è aperta. Dabar pradedame e, vardinį balsavimą